į Gibraltarą buvo nusiustas vienas laivas. Kalbėtojas nutraukiamas. Man atrodo, kad šitas klausimas yra nerelevantiškas darbo tarkos taisyklių kontekste. Dabar dėl bendros rezoliucijos e, pasiūlymo EPP socialistų ALDE e, e, žaliųjų ir konstitucinių reikalų komiteto Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 18 pakeitimas atmestas. Dabar pirminis tekstas, varinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Septinta dalis pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devinta dalis, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. E, originalus tekstas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuolikta dalis, pirminis tekstas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 11 dalis, 13 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 dalis, 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 17 e, varinis balsavimas. Pradame. Baigiame. Atmesta. 17 dalis, pirminis tekstas, dvi dalis. Pirma dalį. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradame. Balsavimą baigiame. Priimta. 18 dalis, 8 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas, varinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Teksto originalas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Po 20 dalies, 20 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 11 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. Teksto originalas 23 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 dalis, teksto originalas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 teksto originalas, pirma dalis, svardinis balsavimas, pradame. Baigiame. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 27 dalis. Teksto originalas. Vardinis balsavimas. Sprendėme. Baigiame. Priimta. 28 dalis, pirminis tekstas, pirma dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas, priimta. 31 dalis, originalus tekstas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 32 dalis, teksto originalas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 dalis, 15 pakeitimas, vadinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. 19 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Konstatuojamoji B dalis, pir, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. E, Originalus tekstas, pirma dalis, kas už, pirmosios konstatuojamos dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. M konstatuojamoji dalis, teksto originalas, pirma dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. N konstatuojamoji dalis, pirmas ir penktas pakeitimai, e, vardinis balsavimas. Sprendame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas pakonstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Teksto originalas trys dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Po P konstatuojamosios dalies septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Rezoliucijos bendras projektas patvirtintas 516 balsų už. 133 balsavo prieš, 50 susilaikė.